su tarybos pirmininku pasirašysiu penkis teisėkuros aktus pagal 74 taisyklę. Ir jų pavadinimai bus paskelbti protokole. Taip pat gavau informaciją iš žaliųjų frakcijos, kad e, ponas Filip Lamberts pakeičia Eva Žioly ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto uh, sudėtyje. Ar yra kokiu nors komentaru ar prieštaravimu dėl šio paskirimo? Jei ne, tuomet pakeitimas patvirtintas. Toliau darbo atvarkės pakeitimai. Ponios ir ponai. Kalbėkime apie kiekvieną dieną atskirai. Pirmadienis e, socialistai ir demokratų frakcija paprašė, kad, trumpas, kad trumpai būtų pristatytas e, pranešimas ponios galo dėl intelektinių nusaivės teisių būtų išbrauktas iš darbo atvarkės. Ponas Šulcas pristatys šį prašymą. Ačiū pirmininkė. Pirmininkų sueigoje praėjusią savaitę mūsų frakcija pasakė, kad galo pranešimas yra gana prieštaringas šiam parlamentui, kalbant apie tai, kaip mes traktuosime šį dokumentą. Mums atrodo, kad reikia tai dar įvertinti. Šis pranešimas pagal naujas procedūras buvo įtrauktas ir dėl jo reikėtų balsuoti, tačiau ir buvo alternatyvių sprendimų dėl kurių bus balsuojama taip pat. Taigi nėra visiškai aišku, kokia yra situacija. Ir nežinau, ar mes e, gausime daugumą balsavime. Tai yra vienas klausimas. Tačiau tuo tarpu mes e, sužinojame, kad komisijos e, iniciatyvos dėl intelektinio nusaibės teisų yra platesnės. Komisija nusprendė parengti e, direktyvos projektą. Žinoma, mes e, tvirtiname teisės aktus, bet taip pat ketiname balsuoti dėl pranešimo savo iniciatyva, kurį pakeis nauji teisės aktai. Taigi reikėtų galbūt šitą klausimą išbraukti iš darbo atvarkės. Ačiū. Ar kas nors nori pasisakyti už šį pasiūlymą, jam pritarti? Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Negalime pritarti dar vienam prašymui atidėti balsavimą dėl šio pranešimo. Iš esmės, tai būtų neteisinga sakyti, kad bendros tarimo nėra nes šis pranešimas yra daugelio kompromisų vaisius. Dėl jų buvo deramasi daug mėnesių. O dėl procedūros norėčiau pasakyti, kad dėl jo buvo balsuojama Teisės reikalų komitete birželio pradžioje. Po to vyko tolesnės diskusijos, e, kai buvo kalbama apie kitus tris pranešimus. Taigi šiuo metu nėra priežasties atidėti balsavimą dėl šio pranešimo, nebent tik tai tam, kad tam tikra partija galėtų sustarti tarpusavėje. Tad tai nėra bendro intereso reikalas. Mūsų bendras interesas yra priimti sprendimą dėl šio pranešimo, kuris niekaip, ko gero, neprieštarautų ateities teisės aktams, nes jis tiesiog kviečia atsakingus asmenys įgyvendinti esamus teisės aktus. E, taigi, čia buvo pasisakyta dėl to, kad e, dėl šio pranešimo būtų balsuojama. Tačiau aš kviečiau kažką pasisakyti, kas pritartų poniui, Šul, poniui Šulcui. Kas norėtų pritarti šiam pasiūlymui? man atrodo, draugas Šulcas pasakė tai, ką reikia pasakyti. Nėra daugumos. Liberalų frakcija balsuos prieš jūsų pranešimą. Tai kokia prasme balsuoti, jeigu niekas jo neremia? Mums atrodo, reikia ją, šią problemą tarti visose frakcijose. E, galbūt e, jūsų frakcija yra vienbalsiškai e, žiūrima šį e, pranešimą, tačiau kitose frakcijose to nėra, aiškios daugumos nėra. Ir man atrodo, vieną kartą ponas Šulcas buvo labai protingas, paprašydamas balsavimą dėl šio pranešimo atidėti. Ačiū. Tokiu būdu e, mes vykdame procedūrą. Buvo pasisakyta prieš ir už pasiūlymą, dabar balsuosime balsuojama dėl socialistų pasiūlymo. Tai yra pasiūlymas, kurį pateikė ponas Šulcas. Kas už socialistų pasiūlymą, kas prieš? Dauguma yra prieš pono Šulco pasiūlymą. Gerai, galime patikrinti. Elektroninis patikrinimas. Pradame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Pasiūlymas nepriimtas. Dauguma pasisakė prieš. Pasiūlymas atmetamas. Diskusija lieka mūsų darbo tvarkėje. Dabar pereiname prie ketvirtadienio. Nėra numatyta jokių pokyčių antradienį ir trečiadienį. O ketvirtadienį Europos konservatorių ir reformistų grupė pasiūlė, kad būtų atidėtas balsavimas dėl pasiūlymų rezoliucijoms, kai buvo nesėkmingai ginama žmogaus teisės ir teisingumo sistema Kongo demokratinėje respublikoje. Taigi čia mes kalbame apie balsavimo atidėjimą, balsavimo dėl rezoliucijos projekto atidėjimą. ECR frakcijos pasiūlymas. Ponas Bradburn nori pasisakyti. Prašom išgirsti jūsų pasiūlymą. Ah, you, Pone pirmininkė, ECR frakcijos vardu aš norėčiau oficialiai pateikti siūlymą atidėti balsavimą numatytą ketvirtadienį. Noriu pasakyti, kad turime galvoje tik šį balsavimą, nieko kito. Pone pirmininkė, labai svarbu, kad jūs jau pačioje pradžioje išsamei išsakėte, kokios problemos iškils parlamentarams ketvirtadienį sugrįžtant namo. Aš žinau labai daug parlamentarų šioje salėje, kurie ketina išvykti iš Strasbūro jau trečiadienį. Todėl, manau, būtų labai protinga atidėti balsavimą porai savaičių ir balsuoti šią e, temą per mini plenarinę sesiją Briuselėje. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, ponė Bradburnai. O dabar norėčiau išklausyti e, Bradburno palaikytojus. Prašom ungewöhnliche Zusammenarbeit. Neįprastas bendradarbiavimo būdas, bet mano frakcija jau praėjusią savaitę pasiūlė, kad balsavimas ketvirtadienį nevyktų. Kadangi nenorime uh, užkirsti kelio prancūzijos žmonių teisiai streikuoti, tačiau esame įsitikinę, kad salėje liks nedaug žmonių. Nemanau, kad daug kas Prancūzijoje ar Vokietijoje bus pasirengę pervežti Europos parlamento e, narius ir darbuotojus. Tokiu būdu mes sutrukdytume streikui. Kiek aš įsivaizduoju, Europos parlamente E, šią labai jautrę e, procedūrą daug kas remia, todėl mes pasisakome už balsavimo atidėjimą. Kas už, ponas Peronį? Pirmininkė, nekalbame apie balsavimą dėl teisės akto. Todėl, manau, labai svarbu pagalvoti iš kitos perspektyvos, kitokių lygmenių. Manau, kad šis streikas iš esmės turės įtakos visoms politinėms jėgoms atstovavimoms parlamente. Daugmaž vienodai. Nei kairieji, nei dešinieji nenukentės labiau vieni už kitus. Visi patirs tokią pačią žalą, todėl aš manau, kad mes galėtume balsuoti. Ktos? Ačiū. Balsuojame dėl pasiūlymo rezoliucijai, kas už, kas už pono Bredbruno pasiūlymą.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 pono Bradburno pasiūlymą, taigi balsuojama ketvirtadienį nebus šią temą. Taip, prieartėjame prie darbo tvarkės pakeitimų pabaigos, o šiandienos darbo tvarkės pirmoji tema e, - ponios Kristindė Veirek pranešimas, kuris vadinasi pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos. Turite papildymų? Prezident, je n'ai pas. Pone pirmininkė. Pone pirmininkė. Aš nesupratau, kaip bus su tuo balsavimu. Ar mes balsavome už darbo tvarkę patvirtintą pirmininkų suigoje ar prieš ją? Prieš, tai ketvirtadienį posėdžio nebus.